Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. E, e qui... Dabar laukiame ponios Nibler. Aš įtariu, kad mums gali tekti šiek tiek lukterti, kol jie atvyks. Eh, non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo per 5 eh, minuti. Bijau, kad negalime keisti darbo tvarkės, taigi padarysiu penkių minučių posėdžio pertrauką. Aš tikiuosi, kad nereikės tų penkių minučių iki surasime ponę Nibler. Riprendiamo. Dicevo, la relazione dell'onorevole Nibler. Tęsėme posėdį. Dabar aptarsime ponios Nibler pranešimą dėl ES kosmoso pramonės politikos. Taigi, jeigu ponia Nibler jau pasiruošusi, suteikėme įžodį keturioms minutėms. Frau Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, meine lieben Kollegen und Kollegen. Dėkoju pirmininkė, gerbiam komisijos vicepirmininkė, kolegos. Šiandieną galite mm, perskaityti e, laikraštyje, kad EIDS e atleis daug darbuotojų. Ir dėje. E, e viena gamikla netoli Müncheno bus uždaryta Bavarijoje yra daugiau kaip 400 subrangovų, kurie aptarnauja aviacijos kosmoso pramonę, daugiau kaip 500 bendrovių susijusių kurios e, dirba palidonės navigacijos e, kosmoso technologijų srityje, jos galėtų dirbti, jeigu turėtų su, pasirašęs sutartis dėje, kol kas tos sutartys dar neegzistuoja. Ir mes dažnai pamirštame, kad kosmoso pramonė e, daug prisidėjo prie visuomenės gyvenimo gerinimo. Mes kasdien naudojame daug produktų, kurie tiesiog ir netiesiogiai yra susiję su e, kosmoso tyrimais, pavyzdžiui, navigacijos sistemos, e, skubios pagalbos skambutis, televizijos sistemos ir net žemės ūkija dažnai yra e, naudojami duomenys, kurie nustatomi iš e, palidovų. Ir e, Kosmoso pramonė yra svarbi, tačiau jos viena iš didžiausių problemų yra finansavimas. Reikia labai daug investicijų, jų trūksta. E, nes matome, kad inovacijų e, srityje mokėjimai vėluoja ir taip pat e, pramonė nenori investuoja, nes neaišku, ar galiausiai, kai bus atlikti, atlikti tyrimai, atsiras pirkėjai tų tyrimų rezultatų. Mes turime daugiau dėmesio skirti šiai sričiai, kad užtikrintume daugiau darbo vietų, daugiau galimybių. Turime užtikrinti, kad ES, kosmoso agentūra ir valstybės narės dirbtų kartu, kad parengtų mokslinių tyrimų e, priemonių planą iki 20 metų, laikotarpį iki 20 metų. Ir e, reikėtų tokiu būdu derinti šį planą su įmonių planais e, investuoti. Mes turime ambicingą kosmoso programą, turime jos laikytis. Tam, kad Galilėjo, pavyzdžiui, būtų deramai naudojamas, reikia kaip galima e, greičiau pritaikyti šio projekto rezultatus. Reikia daugiau mokslinio tyrimų palidovinės komunikacijos srityje. Mes kol kas priklausome nuo kitų e, pasaulio valstybių kosmoso tyrimų srityje, bet turime užtikrinti, kad mūsų ES e, kosmoso pramonė išliktų konkurencinga. Ačiū dabar ponas Kelis. Aš manau, kad kosmosas yra įdomi tema ir tikrai pramonė, tikrai jie yra labai susidomėjusi. Manau, jog visoje Europoje čia dirba e, apie 2000 žmonių, e, tai atneša 6,5 milijardus eurų ekonomikai Europoje ir ji turi didžiulį potencialą, tačiau šis potencialas yra reikalingas didelių mokslinių tyrimų, o tam yra reikalingas finansavimas. Mes jau daugelį metų turime įvairias programas, tokias kaip Kopernikas ir Galilėjo, tam, kad įgyvendintume tą potencialą, bet Tam mums yra reikalinga pasinaudoti atitinkamų momentų. Dabar matome, kad Indija ir Kinija taip pat įsitraukė į šią veiklą, nors Europa kol kas dar ir pirmauja. Mes įsiekime sukurti vidaus rinką visai kosmoso sričiai. Ta mes turime labai tvirtai plėtoti. Ir visame kosmoso sektoriuje dirba įvairios pramonės šakos. Mano paties rinkiminėje apylinkėje įsisteigė įmonė, ir ji naudoja palidovinę vaizdo technologiją tam, kad nustatytų miškų masyvus visame pasaulyje. Ir ji ne tik nustato atitinkamus medžius, jų dydį, kaip juos galima būtų perkelti ir ar yra kokių nors kliučių tame kelyje. Ir mums ateityje tokios pramonės plėtojimas tikrai atneš didelius dividendus. Ačiū uždėmesi. Grazie, honorevole Howitt. Ačiū. Dabar ponas Howitt. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano rytų Anglijos e, rinkiminėje apygardoje buvo išvystyta technologija, kuri leidžia pasinaudoti socialinės e, saulės e, sistemos technologijomis, nustatyti paukščių tako sistemą. Ir Tikrai pasakykite man, ar yra svarbios šios diskusijos Europos Sąjungoje, jeigu mes siekiame laimėti kosmoso lenktynės. Šiandien iš tikrųjų aš išreiškiau susirūpinimą dėl e, pranešimo e, dėl kosmoso ir gynybos e, klausimų. Iš tikrųjų, Britanija išliks pagrindinė e, verslo šaka šioje srityje ir mm, ta bendrovė pasinaudos visomis galimybėmis tam, kad neleistų darbuotojų, kiek tik tai yra įmanoma ir aš raginu konsultacijas vykdyti tam, kad būtų galima pasiekti šios tikslus. Ačiū. Dabar ponas Korera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti pranešiai ir pasakyti, kad tikrai mums reikia stabilios integruotos politikos kosmoso srityje, kuri galėtų konkuruoti su e, kitomis e, e, pasaulio valstybėmis. Taip pat reikia bendradarbiauti valstybėms narėms, kosmoso agentūrai. Mes turime galvoti apie prioritetus ir turime gerų bendradarbiavimo pavyzdžių E, kurie e, daug dėmesio skiria e, moksliniams tyrimams, įmonėms tuo užsimančios. Komoso, kosmoso pramonė yra labai vertingas etis ir taip pat jį gali padėti mums, mūsų piliečiams išvengti krizės. Taip pat tai labai svarbu kasdieniam gyvenimui, transportui, kitose srityse reikia šią pramonę paremti. Sarė Redinga. President. Uh, Komisarė Reding. Ačiū pirmininkė, su pirma noriu padėkoti pranešėjai poniai Nibler už labai svarbų pranešimą labai, dėl labai svarbios pramonės. Kosmosas yra tikrai tokia pramonės rytis, kuri sukuria bazę pramoniai plėtotis, mokslo tyrimams plėtotis, technologiniai kompetencijai plėtotis. Ir todėl 11 milijardų eurų yra numatyta kitoje daugiametėje finansinėje programoje ES kosmoso programoms Galilėjo, Kopernikus, kosmoso tyrinėjimams. E, didelė dalis tų pinigų bus skirta kosminiai veiklai. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų galima labai efektyviai panaudoti tokias investicijas, kad būtų geramas koordinavimas tarp suinteresuotų šalių. Tai yra labai svarbu. Valstybės narės, Europos komisija, Europos kosmoso agentūra taip pat turi prisidėti užtikrinant programų nuoseklumą, tarpusavio dėrėjimą, kad nebūtų dubliavimosi, finansavimo srityje. Ir tai jau čia vyksta mąstymas, ypač po komisijos komunikato dėl tinkamų e, santykių nustatymo tarp ES ir Europos kosmoso agentūros. Ponios Nibler pranešimas teisingai pabrėžia tai, kad Europa turi siekti nepriklausomybės technologijų srityje, kad ji pati sukurtų savo pagrindinės technologijas, kad pasiektų plačių užmojų kosmoso veiklos, kosmoso E, srities išplėtojimo ir čia turime būti atsargus. Komisija galvoja apie tai ne vien tik tai ES ir JAV transatlantinės partnerystės dėrybų kontekste, bet galvoja ir apie ilgalaikį laikotarpį, kad iš tikrųjų kitų metų antrą pusmetį jau būtų galima suformuoti visus pagrindus. Ir pranešė teisingai pabrėžė, kad um, Europos komercinė e, rinka yra labai svarbi, taip pat ir palidovinių centrų srityje ir kosmoso srityje. Ir komisija siūlo įvairių priemonių, kad būtų galima komercinę pramonę panaudoti, jos paslaugas. Ir mes imsimės veiksmų mokslo tyrimų pirkimų spektro dažnių skirimo ir atitinkamų reguliavimo priemonių srityje. Grazie, la diskusione. Ačiū. Diskusijos šio klausimu baigtos. Balsuosime rytoj 11.30. O dabar galime pereiti prie mano prusto pranešimo dėl Kars 2020, siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės.